Das Protokoll und die angenommenen Texte. Vasario 12 dienos sesijos protokolas ir kiti dokumentai yra pateikti. Ar jūs kas turite kokiu nors pasiūlymu ar prieštaravimu? Jeigu ne, tuomet protokolas yra patvirtinamas. Teisės komitetas